tomis. Dabar pereinu prie anglų kalbos ir mes balsuosime. By... Pirmiausia, mes, mes balsuosim dėl pono Gvaltierį parengto e, pranešimo dėl Europos Centrinio banko renkamos statistinės informacijos. Balsavimas be pakeitimų. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Gerai, tuomet balsavimo procedūra baigta. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl ponios Svinborn pranešimo. Pirinkė pasitaiso ponios Svinborn pranešimo dėl Europos centrinio banko teisės taikyti sankcijas. Pirmiausia, balsuosime dėl e, pakeitimų nuo 2 iki 5 ir nuo 8 iki 14. Prašau, prašau balsuoti, kas už.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 Norite, kad pasitikrintume? Gerai, man atrodo, kad viskas buvo labai aišku. Šeštasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Okay. Gerai, pasitikrinkime. Gerai, pirmą kartą pirmininkauju e, balsavimui, todėl gerai. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl pirmojo pakeitimo antrosios dalies. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Part... Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo antrosios dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šeštasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Labai aiškiai patvirtinta. Antroji dalis, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, čia reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, todėl balsuojame elektroniniu būdu dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Taip, taip ir darysime. Taigi, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie trečio darbo tvarkės, balsavimo darbo tvarkės punkto. Tai yra 2014 metų Junktinių tautų klimato kaitos konferencijos Limoje. Balsuojame pirmiausia dėl ketvirtosios pastraipos, prieš, dėl jos pirmosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Keturioliktoji pastraipė iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti, nes nėra labai aišku, taigi balsuojam elektroniniu būdu dėl keturioliktosios pastraipos pirmosios dalies. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 16 pastraipa, 9 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė? Atmesta. 16 pastraipa. Taip dabar balsuosim dėl originalios formuluotės, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė?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 Ir trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36 pastraipa, 10 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, reikėtų pasitikrinti. Taigi e, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu. Jūs patys balsuokite. Taip, balsavimas baigtas. Patvirtinti labai aiškiai. A, tai tuomet e, pirminė formuluotė atkrenta tai ir periname prie 39 pastrapės ketvirtojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Atmesta.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 Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 51 pastrapė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 55 pastrapė šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 56 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už,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 po 60-osios pastraipos, 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 11 pakeitimas, sako pirminkė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas aiškiai patvirtinta. Prašau kelti aiškiai rankas. Visi kelkite aiškiai rankas. E, Konstatuojama pirmoji dalis. Kas už? Pasitaisiu pirminkinė į konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta? Ir X konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti. Taigi balsuojame dabar elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O dabar periname prie rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju. Now. Dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Ir aš norėčiau paprašyti tų kolegų, kurie neketina kalbėti, išeiti tam, kad mes galėtume kuo skubiau suteikti žodį tiems, kas ketina išreikšti savo nuomonę dėl balsavimo.